Thank you, Mr. President. First in raising this point. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, dėl darbo tvarkos. Kalbėdamas noriu dar kartą Jūs pasveikinti su puikia pergalė praeitą mėnesį po tos kampanijos, kurios metu tikrai pradėjau Jūs labai gerbti, būtent dėl šios pagarbos ir noriu atkreipti Jūsų dėmesį į e, šį aspektą. Mm, Ar kai aš kandida, buvau kandidatas į pirmininkus, norėjau apginti mm, parlamento darbo tvarkos taisyklių, taisyklė 20 trys, kad parlamento pirmininkas visuomet būtų nešališkas. Taigi, Klausimas yra toks, kad parlamento pirmininkas gali pasakyti diskusijose tik tai apibendrindamas arba ragindamas kalbėtojus laikytis tvarkos. Jeigu jis nori dalyvauti diskusijose, jis turi atsisakyti pirmininko posto, e, išeiti iš pirmininko posto ir jį sugrįžti tik tai pasibaigus diskusijoms. Uh, Vakar, pavyzdžiui, ne visuomet buvo tokių momentų, su kuriais sutikčiau, taigi noriu paprašyti jūsų, kad jūs patikintumėt, kad ateityje bus griežtai laikomasi taisyklės 20.3 ir kad tai būtų taikoma, tai ta taisyklė būtų taikoma visiems nariams, nežiūrint, kokia yra jų frakcija ar kokia yra jų tautybė. Ačiū, pradėkime dabar balsuoti teikiu balsuoti pirmąjį Sarijus Volskio pranešimą. Kas balsuojate už šį pranešimą, prašau kelti rankas. Kas prieš? Susilaikė, pritarta. Balsuokime dėl Vatsono pranešimo. Kas už šį pranešimą? Prieš susilaikė, pritarta pritarta. Regner pranešimas. Reikia 376 e, balsų, kvalifikuotas daugumos, kas už prieš susilaikė, pritarta. Ehrenhauser pranešimas, kas už prieš susilaikė, pritarta. Prašau, ponės Peronė, jums žodis pirmininkė. Norėčiau patikrinti elektroniniu būdu balsavimą dėl Regner pranešimo, kadangi jam reikalinga kvalifikuota balsų dauguma, kolegas Peroni. Pirmiausiai balsavimas baigėsi, antras, antra galite būti tikras, kad balsų buvo surinkta daug daugiau nei reikalinga kvalifikuotai balsų daugumai. Aš tą galėjau puikiai matyti. Erinhauser pranešimas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Lėnė pranešimas teikiu balsuoti, kas už, prieš, susilaikė pritarta. teikiu balsuoti rezoliucijos projektą e, dėl e, su pridėtinė vertė susijusių duomenų. Pone Zomer e, paprašė žodžio, kadangi siūloma balsuoti vardiniu būdu. Norėčiau trumpai paaiškinti, e, kadangi kilo tam tikrų nesusipratimų dėl šio balsavimo. E, jeigu pasisakome prieš vartotojų klaidinimą, tai tuomet turėtume pritarti Envi komiteto rekomendacijai balsuoti už šią rezoliuciją. Taigi e, tie, kurie pasisako prieš vartotojų klaidinimą, turėtų balsuoti už šį rezoliucijos projektą. Tiek norėjau paaiškinti, nes labai daug klaidinančių lobistų informacijų sklando aplinkui. Kurie prieš, balsuokite už. Taigi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 393 e, balsais, tai yra kvalifikuota balsų dauguma. Teikiu balsavimui ponios ir ponai, prašau trumpam jūsų dėmesio, nes e, dabar vyks svarbus balsavimas, galbūt jums jis būtų įdomus. Balsuokime dėl Europos vadovų tarybos, kuri vyko sausio 30 dieną sustikimo išvadų. E, siūloma balsuoti dėl viso dokumento teksto, pirmiausiai dėl GUE frakcijos rezoliucijos, kas balsuoja už šį dokumento tekstą, prašau kelti rankas, kas prieš susilaikė, atmesta. Teikiu balsuoti e, bendrą E, socialistų, demokratų, liberalų, e, žaliųjų ir laisvo Europos alijanso teikiamą rezoliucijos tekstą. Vardiniu būdu balsuojame. Prašau balsuoti. Balsavimą pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pasiūlymai pritarta 443 balsais. Labai ačiū. Dabar teikiu balsavimo rezoliucijos projektą dėl Ranorio brandolinės programos. Penkios frakcijos patikė bendrą rezoliucijos projektą pagal e, po trečiojo punkto pirmas pakeitimas, kas už prieš susilaikė Pasitikslinkime. Balsuoti baigiame. Atmesta, turiu atsiprašyti, nes man e, vaizdas susidarė kitoks. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečias pakeitimas vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta šiam pakeitimui. Dabar teikiu balsavimo ketvirtai pakeitimą, taip pat uh, siūloma balsuoti vardiniu būdu, pradėjome balsuoti. Ar visi balsavote, tai paskubėkite. Balsuoti baigiame. Pakeitimui pritarta. Dabar teikiu balsuoti šeštojo punkto originalų tekstą e, balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaikė, pritarta. Dėl e, antrosios dalies ponas Preida norėtų pristatyti žodinį pakeitimą. Prašau. Ačiū pirmininkė. Antroje dalyje šešto punkto norėtumėm e, vietoj only parašyti mainly, tai yra e, vietoj vien tik tai daugiausia, mm, kad būtų tvirta ES pozicija išsakyta dėl Irano. Mm, mes norime ne vien tik tai šiaip kažkokių tai sankcijų, e, sprendimą priimti taikyti sankcijas nėra lengva, tačiau dėl Irano tikrai yra daug priežasčių, dėl ko turime būti tvirti ir kad mūsų žinia būtų nepraskiesta. Nein, dann lasse ich mit. Ar kas nors prieštarauja šiam pakeitimui? Niekas tuomet teikiu balsavimui pakeitimą kartu su žodinė pataisa, kas už prieš susilaikė pritarta. Prašau. Jeigu norite, galime pasitikslinti elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? <clears throat> Balsuoti baigiame. Pakeitimų pasiūlymui pritarta. Penktasis pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikę. Reikia pasitikslinti elektroniniu būdu, balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pakeitimui pritarta. Balsuokime toliau. Vardinis balsavimas dėl šešto pakeitimo. Pradedame balsuoti. Ponas Karas negali balsuoti. Prašau techniko jam padėti. Balsuoti baigiame. atmesta. Gautinis balsavimas dėl viso dokumento teksto su pakeitimais, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Kiti atskirų frakcijų teikti rezoliucijų projektai, e, pritarus šiam rezoliucijos projektui atkrinta. Dabar, ponios ir ponai, pradėkime balsavimo procedūrą dėl e, fizijos aikšėlą pranešimo ES lygmens veiksmai sporto sektoriuje. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad dėl visų pakeitimų siūloma balsuoti vardiniu būdu. Taigi turėsime mygtukais naudotis. Pirmasis punktas, originalus dokumento tekstas, pradėjome balsuoti, balsuoti baigiame. Pritarta. Septintasis punktas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Dešimtasis punktas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 22 punktas, Balsuoti baigiame. Pritarta, noriu paklausti, ar nebūtų galima balsuoti dėl visų kitų pakeitimų pasiūlymų kartu. Ką tik man buvo pranešta, kad dėl 29 ir 100 punktų taip pat 65, 75 punkto e, siūloma balsuoti dalimis, dabar e, e, siūlau atskirai balsuoti dėl 29, 75 ir 100, dėl visų kitų balsuosime kartu, taigi 29 punktas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 76 e, punktas. E, teikiu balsuoti pirmąją dalį. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote vieningai ir gražiai pritarta? Antroji dalis. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Dar balsuokime atskirai dėl šimtojo punkto balsuoti. Pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar teikiu balsuoti visus likusius punktus, kurių nepristatinėsiu atskirai, jūs e, juos žinote.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 sprendimus, dėl balsavimo procedūros sprendimo priima posėdžio pirmininkas, aš priimiu sprendimą balsuoti dėl visų kitų pakeitimų kartu. Prašau jūsų pritarimo. E, balsuojant dėl kitų punktų, balsuoti pradedame. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar teikiu balsuoti visą dokumento tekstą. Kas už? Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Labai ačiū. Dabar e, teikiu balsuoti e, į Turgais Angulo. Teik, e, pranešimą teikiu balsuoti e, pakeitimus nuo antro iki ketvirto, už prieš susilaikė pritarta. E, ketvirtasis punktas, originalus dokumento tekstas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Dėl antrosios dalies vardinis balsavimas numatytas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dėl posėdžio vedimo tvarkos norėjote pasisakyti, prašau. Uh, thank you, President. Ačiū, pirmininkė. Kai yra reikalaujama, jog būtų surinktas vardinis balsavimas, paprastai toks e, prašymas yra patenkinamas, kad ir kokia frakcija jį pateiktų. Jūs tik pradėjote pirmininkauti Europos parlamentui ir manau, kad jūsų sprendimas balsuoti taip, kaip mes balsuojame dabar, yra tikrai nepriimtinas. Nepamirškite, jog čia dirba ne vien socialistų frakcija ir ne vien EPP frakcija. Yra kitų, kurie nori, kad būtų dirbama kitaip. Todėl aš norėčiau pasakyti, aš norėčiau pasakyti, kad jei mano frakcija parengė balsavimo sąrašą ir mes, laikydamėsi darbo tvarkos taisyklių ir nustatytų terminų, paprašėme, kad būtų surinktas vardinis balsavimas. Ir jeigu mes nenorime, jog būtų balsuojama dėl pakeitimų bloko, tuomet į tokį prašymą reikėtų atsižvelgti. Ir aš manau, kad jūs padarėte klaidą ir aš tikiuosi, kad šis parlamentas ir toliau dirbs demokratiškai. Nerėkite, Nerėkite ant manęs, pirmininkė. Pirmininkas, supratau, ačiū labai. Buvo pateiktas prašymas balsuoti vardiniu būdu. Vardinis balsavimas buvo surinktas, e, didelė parlamento dauguma pagėdavo balsuoti dėl visų pakeitimų kartu ir aš leidau taip elgtis. Toliau tęsime balsavimą. Balsuokime dėl Iturgais Angulo pranešimo. Penktasis punktas, e, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Troji dalis balsavimas vardiniu būdu, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 15 punktas, vardinis balsavimas dėl originalaus dokumentų, dėl originalaus, uh, originalios versijos. Balsuoti pradame ir baigiame. Pritarta. Teikiu balsavimui 16 punkto pirmąją dalį, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Buvo pageidauta pastikslinti elektroniniu būdu. Pradedame balsavimą. Balsuoti baigiame. Pritarta. 18 punktas, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, pritarta, antroji dalis kas už, prieš, susilaikė, pritarta, 23 punktas, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė pritarta. Vardinis balsavimas dėl antrosios dalies. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 33 punktas, originali redakcija. Kas už? Kas prieš? pritarta. 34 punktas, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Dėl antrosios dalies balsuojame vardiniu būdu, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. E konstatuojama dalis, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. F konstatuojamoji dalis. Balsuoti pradedame vardiniu būdu. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. AQ konstatuojamoji dalis iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaikė pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaikė pritarta. Gerai, pagėdaujate pasitikslinimo, tikslinamės elektroniniu būdu dėl akų konstatuojamosios dalies. Antrosios dalies balsuoti baigiame. Pritarta. AT konstatuojamoji dalis. Kas už, prieš, susilaikę, pritarta. AX konstatuojamoji dalis, kas už pirmąją dalį, prieš, susilaiko pritarta. Dėl antrosios dalies balsuojame vardiniu būdu, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Teikiu balsavimą viso dokumento teksto su pakeitimais vardiniu būdu. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Prašau, ponė Atkins, jums žodis. Uh, uh Pone pirmininkė, Aš norėčiau paprašyti jūsų patarimo dėl posėdžio vedimo tvarkos. Pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti jūs su tuo, kad jūs pradėjote posėdį ir balsavimą laiku. Džiaugiuosi, kad jūs klausotės manęs. Bet kaip aš galėčiau e, paaiškinti savo rinkėjams, kodėl, kai aš norėjau balsuoti už vieną ar kitą patarimą ir pasipriešinti kitam, pa, balsuoti už vieną ar kitą pakeitimą ir pasipriešinti kitiems. Aš negalėjau to padaryti dėl to, kad mes balsavome dėl visų pakeitimų kartu. Kaip aš galėčiau tai paaiškinti savo rinkėjams? O kaip aš galėčiau paaiškinti dabar administracijos darbuotojams, už kokį pakeitimą aš norėjau balsuoti, prieš kokius pakeitimus ketinau balsuoti ir kokiais klausimais ketinau susilaikyti? Atkins. Pane Atkinsai. Pirmininkas, kuomet yra e, teikiamas prašymas e, dėl vardinio balsavimo teikti pagal 161 darbo tvarkos taisyklių straipsnių pirmąją dalį. Pirmininkas neprivalo, bet gali paklausti plenarnio posėdžio dalyvių, ar e, jie nenorėtų balsuoti dėl vienas kitą papildančių pakeitimų kartu. Aš tai pasielgiau ir tai yra 161 straipsnis. Šeštoji dalis galiu jums įperskaityti. Įsiklausykite, pirmininkas gali vienas kitą papildančius pakeitimus teikti balsuoti kartu. Tam yra taikoma e, penktajame punkte nustatyta procedūra, kurią aš vadovavausi. Jeigu jūs manote, kad aš turiu e, teikti balsuoti tokius pakeitimus atskirai, o ne kartu, tai praneškite man apie tai per pirmininkų suėgą ir ateityje balsuosime dėl jų atskirai. Man susidarė įspūdis, kad visi norite, jog mūsų darbas būtų našus ir veiksmingas. Jeigu nenorite to, tai galėsime dirbti kitaip. Labai ačiū. Dabar Balsuosime dėl basos pranešimo, aštuntasis punktas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 15 punktų pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Ką konstatuojamoji dalis? Uh, Balsavimas dalimis, kas už pirmąją, kas prieš, susilaikė pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaikė pritarta. Dėl trečiosios dalies balsuojame vardiniu būdu, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Prašau. Pone pirmininkė, mano balsavimo aparatas neveikia. Gal man galėtų padėti technikai? Pone Tavariš, e, to jau atsiūsime jums techniką. Galutinis balsavimas dėl bastos pranešimo taip pat yra vardinis. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame pritarta. Sveikiname poną Bastos. Prašau, kalbėkite. Ačiū. Kai balsuosime dėl kito pranešimo, reikės daug balsuoti, kadangi daug sunkiau yra kilnoti rankas, nei spausti mygtukus. Gal galėtumėm irgi vis, už viską balsuoti blokų. Dabar balsuosime dėl Nikolai pranešimo, tikiu balsuoti pirmąjį punktą, ketvirto punkto pirmąjį dalį, kas už prieš susilaikė pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaikė pritarta. Ketvirto punkto pirmosios įtraukos pirmoji dalis, kas už prieš susilaikė pritarta, antroji dalis, kas už prieš susilaikė pritarta. Teikiu balsavimui ketvirtojo punkto antrą įtrauką. Kas už, prieš, graikiškai susilaikė ketvirtojo punkto, ne, tiksliau, ketvirtojo punkto antrosios įtraukos antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Dabar balsuosime dėl ketvirto punkto trečiosios įtraukos pirmosios dalies, kas už, prieš, susilaikė, pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaikė, pritarta. Septynioliktasis punktas ketvirtoji įtrauka pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, pritarta, antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 19 punktas pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Antroji dalis, 19 punkto, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 23 punktas pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaikė, pritarta. 30 punktas originali redakcija, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Balsuokime dėl viso dokumento teksto, kas balsuoja už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Teikiu balsavimui pono Noizerio pranešimą. 11 punktas, pirmoji dalis, kas už, prieš susilaiko pritarta antroji dalis, kas už, prieš susilaikė pritarta 21 punktas, pirmoji dalis, kas už, prieš susilaikė pritarta antroji dalis, kas už, prieš susilaikė pritarta 20 pasitikslimis elektroniniu būdu dėl 21 punkto antrosios dalies. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. 26 punktas pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, pritarta, antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, pritarta pasitikslinkime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti dėl 26 punkto antrosios dalies, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. Pritarta. 35 punktas, kas už, prieš, pritarta. 37 punktas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Teikiu balsuoti visą dokumento tekstą, kas balsuojate už, kas prieš. Susilaiko. Pritarta. Sveikiname pranešę. Dabar pana Šmito pranešimas apie mokesčius. Antras punktas, pirmoji dalis, kas už, prieš visiška balsavimo anarchija dar kartą. Kas už pirmąją dalį, kas prieš? Susilaiko. Pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš? Susilaiko. Tikslinamės elektroniškai balsuoti, pradedame dėl antrosios dalies. Balsuoti baigiame. Pritarta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Teikiu balsuoti aštuntąjį punktą, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Norite pasitikslinti, prašau, tikslinamės dėl aštuntojo punkto. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta. Devintasis punktas, pirmoji dalis, kas už prieš susilaiko pritarta. Devintasis punktas, antroji dalis, kas už prieš susilaiko pritarta. Vienuoliktasis punktas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 50 punktas. Kas už pirmąją dalį, kas prieš. Susilaiko pritarta. Kas už antrąją dalį, kas prieš. Susilaiko pritarta. Teikiu balsavimą visų dokumento tekstą. Kas už prieš. Susilaiko pritarta. Liko mm, Švabo pranešimas dėl ES konkurencijos politiką. EPP, ALDE, SR e ir socialistai Vižaliai teikia alternatyvų rezoliucijos projektą. Teikiu į balsuot, balsavimą, kas už prieš susilaiko pritarta. Labai ačiū, balsavimai baigti. Vielen Dank. Waren wir auf der sicheren Seite?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 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ για την προσοχή σας. Prašau visų dėmesio, norėčiau paskelbti keletą pranešimų. Pirmiausia, Graikijos atsakingos valdžios institucijos pranešė kad panas Mikhail Tremopolos e, Europos parlamente yra keičiamas Nikos Krisohilos nuo 2012 vasario antrosios dienos. E, sveikiname nuoširdžiai naujai kolegą pagal darbo tvarkos taisyklių trečios straipsnio antrąją dalį. kol uh, bus e, atliktos atinkamos procedūros, ponas Krisohilas galės būti tik tai stebėtojų e, Europos parlamente. Bet kokiu atveju sveikiname naują kolegą. Έχω λάβει από τις ομάδες. Taip pat. EPP <coughs> frakcijos, žalių frakcijos, gūje ir FD frakcijų vardu tokius um, prašymus dėl paskirimo. Inta ponia Marija Badie Kučet vietoj pono Emilijo Menandės Delvalė. Toliau transportas biudžeto komitete e, ponas Richard Ashworth vietoj e, Dėlais Bokros aplinkos e, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas, panas Lais Bokros vietoj ponios Julie Gerling, transporto ir turizmo komitetas, panas Philip Bradburn pakeičia poną Richard Černetskį regioninio vystimosi komitetas, ponas Ryšernitski, pakeičia poną Philip Bradburn. Regionų vystimosi regionės plėtros komitete. Dar pamiršau pasakyti, kad mūsų naujasis kolega, ponas Krizas Krizo Gelos Nikolaus taip pat taps šio komiteto nariu. Toliau Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitete ponė Žiulį Gerling vietoj pono Richard Asvart. Kultūros ir švietimo komitete panas Emilija Menendezevalė vietoj ponios Marija Badė Kučet. Toliau delegacija ryšiams su Šveicarija, Norvegija mišri parlamento komisija santykiams su Islandija, taip pat e, parlamento komisija e, ryšiams su Europos ekonominė erdvė, ponas David Kamil Bannerman vietoj ponas Jat Kamal. Toliau delegacija ryšiams su e, Palestinos teisė kūrinio taryba, ponas Salvatore Taretarela vietoj Mm, pana Patito Salato. Delegacija ryšiams su Iranu, ponas Patito Salato vietoj pono Salvatore Tatarela. Delegacija ryšiams su Centrinės Amerikos valstybėmis, ponė Einės Kristina Zuber. Delegacija į e, parlamento komitetą ryšiams tarp ES ir Meksikos. Ponas Adėjus Šimanski jau nebebus tikrasis narys. Toliau delegacija parlamentiniam bendradarbiavimui su Armenija, Azerbaidžianu ir Gruzija. Ponas Džiordžijos Papastamkos vietoje pono Janis Sukalas. Delegacija ryšiams su Australija ir Nuoja Zelandija. Ponas Janis Sukalas vietoj pono Džordžios Vapastankos. Delegacija į parlamentinę asamblėją KRES Lasiečia Koldžer Kurski vietoj pono Resti Rossi. Ir galiausiai delegacija į Europos Latino Amerikos parlamentinę asamblėją Panas Tadėjo Šimanski nebebus tikrasis narys. Taip pat gavau iš tarybos poziciją dėl pirmojo svarstymo, taip pat su pagrindimu ir komisijos pozicija ir visa tai bus pridėta prie šio posėdžio protokolo. Parlamentas turi trijų mėnesių laiką, per kurį gali pateikti savo nuomonę ir tas laikas pradedamas skaičiuoti nuo rytos 2012 m. vasario 3 dienos. Tai, tai tarybos pozicija parlamento pakeitimai dėl maisto platinimo. Toliau, mėly kolegos, perėsime prie balsavimo motyvų paaiškinimo. Esu Fox Ashley. Ο κύριος Fox Ashley είναι στην αίθουσα. Ashley Fox. Ar yra salėje? Į, į kirė...